So, jetzt? Ja. Ar dabar girdite mane? Taip. Dar kartą sveikinuosi su visais, tikiuosi, kad visi gerai palsėjote. Ir dabar balsuosime dėl Horizon 2020 programos. Pranešėjas ponas Bušai jau atvyko. EPP palaiko antrą ir trečią kompromisinius pakeitimus, o S ir D e, palaiko pirmą, antrą ir trečią kompromisinius pakeitimus. Taigi galime pradėti balsuoti, ar pranešėjas norėtų kažką pasakyti. Aš tai norėčiau iškart pradėti balsuoti. Gerai, tai kalbėkite trumpai. Kalbėsiu trumpai, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, o ypač Envi komiteto sekretoriatui, už tą sunkų jų nuveiktą darbą. Matote, yra labai daug kompromisų ir e, mes bandėme pasiekti, kad kuo daugiau pinigų būtų skirsta, skirta visuomenės veikatai ir, ir, ir aplinkosaugos projektams. Pradėkime balsuoti, tai yra 15 darbo tvarkės punktas, balsuojame dėl Horizon 2020, pradedame nuo 67 pakeitimo, kas už, kas, kas už, prieš, susilaiko priimta, 68 kas už, prieš, susilaiko priimta, 69 kas už, prieš susilaiko, turime patikrinti elektroniniu būdu, balsuojame dėl 69 pakeitimo, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 70 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta, ketvirtas, kas už prieš susilaiko priimta, 71 kas už prieš susilaiko priimta, 72 kas už prieš susilaiko priimta, 73 kas už, prieš, susilaiko pri, atmesta, 74 kas už. Gerai, patikrinsime 73 elektroniniu būdu, balsuojame. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 12 už, 6 prieš, taigi patvirtinta 74, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 76, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinsime 76, balsuojame elektroniniu būdu dėl 76 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 10 už, 13 prieš, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko primta, 75 kas už, prieš susilaiko primta, 78 kas už, prieš susilaiko priimta, 79 kas už, prieš susilaiko priimtas, 80 kas už, prieš susilaiko priimta. Konsoliduotas pirmasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Tada galime peršokti iki 96 pakeitimo kas už prieš susilaiko atmesta. 97 kas už. Norite patikrinti 96 pakeitimą, gerai elektroniniu būdu balsuojame dėl jo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 11 už, 14 prieš atmesta. 97 kas už prieš, susilaiko, priimta. 98 kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 98. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime, taigi balsuojame. Balsavimas baigtas. 19 už 8 prieš priimta. 99 kas už prieš susilaiko priimta. 102 kas už prieš, susilaiko, priimti. 101 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtasis ir šimtas trečiasis identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Šimtasis ir šimtas trečias. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už 9 prieš priimta. 104 kas už? Prieš susilaiko atmesta. 105 kas už? prieš, susilaiko. Neaišku, at, man pasirodo, kad atme, pasirodė, kad atmesta, tačiau patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už 17 prieš. 107 kas už. Prieš susilaiko priimta. 106 kas už. Prieš susilaiko priimta. 108 kas už. Prieš susilaiko priimta. 109 kas už, prieš, patikrinsime 109 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už 21 prieš priimta. 110 kas už prieš susilaiko priimta. 111 kas už prieš susilaiko priimta. 112 kas už prieš susilaiko priimta. 113 kas už prieš susilaiko priimta. 114 kas už, prieš susilaiko priimta. 116 kas už, prieš. Šimtas šešioliktas pakeitimas. Balsuojame dėl šimtas šešiolikto pakeitimo. Kas už? Jis auf der nächsten 116. 116 pakeitimas yra kitoje, kitame puslapyje PP e balsavimo sąraše. Balsuojame dėl 116 pakeitimo. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. 118 kas už, prieš susilaiko priimta. 117 ir 119 dėl jų balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 115, dėl jo dabar balsuojame, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 120 kas už, prieš, susilaiko priimta. 121 kas už, prieš, susilaiko atmesta. the next one? 122 dafür. 22 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 113 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 125 kas už, prieš. Patikrinsime elektroniniu būdu 125 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 127 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 128 kas už prieš, susilaiko, atmesta. Konsoliduotas Peterlyzė, noriu pasakyti. Noriu pasakyti tik vieną nedidelę pastabą dėl konsoliduoto antrojo ir trečiojo pakeitimo pirmininkai, koordinatoriai, šešėliniai pranešėjai vakar gavo e, Teisės komiteto pranešėjo laišką ir e, ten yra kalbama apie tai, kad šis klausimas yra mokslinė, etinė prasme e, ginčytinas, bet taip pat ir teisinė prasme. Norėčiau informuoti visus kolegas, kad vyrauja skirtingos nuomonės ir mūsų e, parlamento teisės reikalų komitetas e, priemė sprendimą ignoruoti šį klausimą. Tie, kurie nenori ignoruoti, tiem norėčiau pasakyti, kad turit, turite tada balsuoti prieš e, konsoliduotą antrą ir trečią pakeitimus. Ir prieš 142 e, dėkoju e, Peter Lyze, jeigu būtų atvirkščiai, jeigu mes galėtume teisės reikalų komitetui duoti duotumėm nurodymus, kaip jie turi balsuoti. Čia tiesiog buvo toks nurodymas, pastaba, bet iš tiesų, kadangi visi yra priimtini pakeitimai ir galima, visi gali teikti pakeitimus, taigi balsuojame dėl visų pakeitimų, balsuojame dėl konsoliduotojo antrojo pakeitimo, kas už, kas prieš patikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl konsoliduotojo antro pakeitimo. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 35 už 20 prieš priimta. Tai tuomet peršokame iki trečiojo konsoliduotojo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. 136 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas, kas už, Kas prieš? Atmesta. Devintas. Atsiprašau. Aš čia klausau, ką bando kolega kalbėti telefonu, tai todėl truputį esu išsiblaškęs, patikrinsime elektroniniu būdu aštuntąjį pakeitimą. Pradedame balsuoti. Atsiprašau, kad trukdau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas 56 už, niekas prieš, taigi vienareikšmiškas rezultatas. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. 137 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 138 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 158 ir 139. Jie sudaro vieną bloką. Balsuojame už visą bloką. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Ve... 140. Kas už? Prieš susilaiko. Neaišku, tikriname elektroniniu būdu, balsuojame dėl 140 pakeitimo, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Priimta. 143 kas už, prieš, susilaiko priimta, 141 kas už, prieš, susilaiko priimta Neaišku. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinsime. Balsuojame dėl 141, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Dvidešimt už, trisdešimt septyni prieš, aiškiai atmesta šimtas keturiasdešimt antras, kas už, prieš susilaiko priimta, šimtas keturiasdešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko priimta, 11 kas už, patikrinsime 144 pakeitimą, balsuojame. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote, balsavimas baigtas, 10 už, 49 prieš, aiškiai atmesta, tačiau iš čia kažkaip neaiškiai matėsi. Balsuojame dėl 11 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 145, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 146, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 147, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 148, kas už, prieš susilaiko priimta, 149 kas už, prieš susilaiko priimta, 12 kas už, prieš susilaiko priimta, 150 kas už, prieš susilaiko atmesta, 152 kas už, prieš susilaiko priimta. 151 kas už, prieš, susilaiko primta, 13 kas už, prieš, susilaiko primta, 14 kas už, prieš, susilaiko primta, 153 kas už, prieš, susilaiko primta, 100 154 atkrenta, todėl keliaujame prie priedų. 155 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko atmesta. 156 kas už. Gerai, patikrinsime 155 pakeitimą, kai pageidaujate, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 29 už, 29 prieš, atmesta. 156, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 157, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 159, kas už, prieš, susilaiko priimta, 165 kas už, prieš susilaiko kolegos iš S ir D frakcijos nebalsavo, dėl jų tikrinsime elektroniniu būdu, balsuojame dėl 165 pakeitimo. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už 28 prieš priimta. 166 kas už? Prieš susilaiko priimta. 167 kas už? Prieš susilaiko priimta. Atmesta 168 kas už? Prieš susilaiko atmesta. 169 kas už. Patikrinsime 168 pakeitimą, balsuojame elektroniniu būdu. Das ist eine große Mehrheit, sehe ich jetzt schon. Dabar matau, kad didžioji dauguma bus. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas 45 už, 13 prieš, vienas susilaikęs prašau aiškiai kelti rankas. Tokiu būdu palengvinsite darbą. 169. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu 169 pakeitimas. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 31 už 28 prieš. Priimta. 170 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 171 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 172 kas už prieš susilaiko priimta, 173 kas už, prieš susilaiko priimta, 174 kas už, prieš susilaiko priimta, 175 kas už, prieš susilaiko priimta, 176 kas už, prieš susilaiko priimta, 177 kas už prieš susilaiko priimta. Atrodo, patikrinsime elektroniniu būdu, nes S ir D frakcija ne, neaiškiai kelia rankas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 50 už, 9 prieš. Priimta. 178 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 179 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 180 kas už prieš susilaiko priimta. 181 kas už prieš susilaiko priimta. 182 kas už prieš susilaiko priimta. 183 kas už prieš susilaiko priimta. 184 kas už prieš susilaiko priimta. 185 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 186 kas už, prieš, susilaiko, priimta. A, atmesta, atsiprašau. 187 kas už prieš susilaiko atmesta 188 kas už, prieš susilaiko atmesta 189 kas už, prieš susilaiko atmesta 190 kas už, prieš susilaiko priimta 192 kas už, prieš susilaiko primta. 193 kas už prieš susilaiko atmesta. 194 kas už prieš susilaiko atmesta. 195 kas už prieš susilaiko atmesta, 196 kas už, prieš susilaiko priimta, 15 kas už, prieš susilaiko priimta, 197 kas už, prieš susilaiko priimta, 199 kas už, prieš susilaiko atmesta, 200 kas už, prieš susilaiko atmesta. 201 kas už prieš susilaiko atmesta. 202 kas už prieš susilaiko priimta. 203 kas už prieš susilaiko atmesta. 204 kas už prieš susilaiko primta, 205 kas už, prieš susilaiko primta, 206 kas už, prieš susilaiko primta, 207 kas už, prieš susilaiko primta, 208 kas už, prieš susilaiko primta priimta. 209 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 210 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 211 kas už, prieš, susilaiko priimta, 212 kas už, prieš, susilaiko priimta. 213 kas už, prieš susilaiko priimta. 214 kas už, prieš susilaiko atmesta. 215 kas už, prieš susilaiko priimta. 216 kas už, prieš susilaiko priimta. 217 kas už, prieš susilaiko priimta, 218 kas už, prieš susilaiko priimta, 219 kas už, prieš susilaiko priimta, 220 kas už, prieš susilaiko priimta, 16 kas už, prieš susilaiko priimta. 221. Kas už, kas prieš, susilaiko primta. 222. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau penktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė primta. Toliau šokame iki 228 pakeitimo, kas už, prieš susilaiko primta. 229 kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Vėl peršokame tekste iki 244 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 242 kas už, prieš, susilaiko priimta. 230 aštuntas atkrenta. 240 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 241 kas už, prieš, susilaiko priimta. 245 kas už, prieš, susilaiko priimta. 243 kas už, prieš susilaiko priimta. 239 kas už prieš susilaiko priimta. 239b kas už prieš susilaiko priimta. Vėl kompromisas, septintasis kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. Toliau balsuojame dėl 247, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 254, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 255, kas už, prieš, susilaiko priimta. 19, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 20, e, kas už, prieš susilaiko priimta. 258, kas už, prieš susilaiko priimta. 260, kas už, prieš susilaiko priimta. 257 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 259 kas už, prieš, susilaiko priimta, 261 kas už, prieš, susilaiko priimta, 21 kas už, prieš, susilaiko priimta priimta. 262. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 264. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 22. Atkrenta. 263. E, Kas už, prieš, susilaiko priimta. 266. Kas už, prieš susilaiko priimta. 200, e, atsiprašau, 23 atsimtas. Balsuojame dėl 268, kas už prieš susilaiko priimta. 267, kas už prieš susilaiko priimta. 24, kas už prieš susilaiko priimta, 269 kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntasis kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta, konsoliduotas devintas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau keliaujame prie 283 pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimta. 282 kas už prieš susilaiko atmesta. 281 ir 284 bei 285 yra identiški. Balsuojame dėl jų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 286 kas už, prieš susilaiko priimta. 287 kas už prieš susilaiko priimta. 289 kas už prieš susilaiko priimta. 288 kas už prieš susilaiko atmesta. 27 kas už Gerai, galime patikrinti, nes ir pats nebuvau tikras. Balsuojame dėl 288 elektroninių būdų. So, haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. 39 dafür. Baigiame balsuoti 39 už 21 prieš. Matome, kad harmoningas sprendimas patvirtinta 27 kas už, prieš susilaiko primta 290 kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas konsoliduotas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Tada peršokame iki 300 pakeitimo kas už, prieš susilaiko priimta. 301 kas už, prieš susilaiko priimta. 305 kas už, prieš susilaiko priimta. 303 kas už, prieš susilaiko priimta. 304 kas už, prieš susilaiko priimta. 302 kas už, prieš susilaiko priimta. 307 kas už, prieš susilaiko priimta. 306 kas už, prieš susilaiko priimta. 308 kas už, prieš susilaiko priimta. 309 kas už, prieš susilaiko priimta. 310 kas už, prieš susilaiko priimta, 311 kas už, prieš susilaiko priimta, 312 kas už, prieš susilaiko priimta, 313 kas už, prieš susilaiko priimta, 314 kas už, prieš susilaiko priimta, 315 kas už, prieš susilaiko primta, 317 kas už, prieš susilaiko primta, 316 kas už, prieš susilaiko atmesta, 318 kas už, prieš susilaiko primta, 321 kas už, prieš susilaiko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 prieš susilaiko primta, 325 kas už, prieš susilaiko primta, 326 kas už, prieš susilaiko primta, 327 kas už, prieš susilaiko primta, 328 kas už, prieš susilaiko primta priimta. 329 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 330 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 332 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 331 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 333 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 334 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 335 kas už. Norite patikrinti 334? Gerai, balsuojame elektroniniu būdu. 334, Julie Görling, check. Mal abgestimmt. Ar visi balsavote dėl 334? Priimta. Dreihundert. Ar galėtume pakartoti, nesusipainiojame tarp numerių pataisų? Welche welche, es gab Irritationen, wozu? Ich hab... Dėl ko kilo tas samišis kažkoks? Dėl to, kad buvo blogai išverstas skaičius. Dar kartą balsuojame elektroniniu būdu, kad visi suprastumėte, dėl ko balsuojame. Balsuojame dėl Julie Gerling pranešimo, kurio numeris 334. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. 38 už, 24 prieš, priimta. 335 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 336 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 337 kas už, prieš susilaiko atmesta, 338 kas už, prieš susilaiko priimta, 339. E, tuoj pasakysiu pavardės tų kolegų, kurie balsuoja du kartus ir už ir prieš. Ba dar kartą balsuojame dėl 338 pakeitimo elektroniniu būdu. 338 pakeitimas. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. 25, 25 už, 35 prieš, atmesta. 339 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 340 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 341 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 342 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 343 kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 344 kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 345 kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 346 kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 347 kas už, prieš, susilaiko Gerai, dar kartą balsuojame dėl 346 pakeitimo elektroniniu būdu. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 45 už 15 prieš. Nebuvo aišku, kaip kėlėte rankas. 347. Kas už? Atkrenta, atsiprašau, 348 kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta ir tada peršokame iki 353 pakeitimo kas už, prieš susilaiko priimta, 354 kas už, prieš susilaiko priimta, 356 kas už, prieš susilaiko priimta. 358 kas už prieš susilaiko priimta. 359 kas už prieš susilaiko atmesta. 360 kas už prieš susilaiko priimta. 361 kas už prieš susilaiko priimta, 362 kas už, prieš susilaiko priimta. 367 kas už, prieš susilaiko priimta, 368 kas už, prieš susilaiko priimta, 369 kas už, prieš susilaiko atmesta, 34 kas už, prieš susilaiko priimta, 370 kas už, prieš susilaiko atmesta, 372 kas už, prieš susilaiko atmesta, 371 kas už, prieš susilaiko atmesta, 373 kas už, prieš susilaiko priimta, 374 kas už, prieš susilaiko priimta, 375 kas už, prieš susilaiko priimta, 376 kas už, prieš susilaiko atmesta, 377 kas už, prieš susilaiko priimta, 378 kas už, prieš susilaiko priimta, 379 kas už, prieš, susilaiko priimta. 380 kas už, prieš, susilaiko priimta. 381 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 382 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 383 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 384 kas už, prieš susilaiko priimta, 385 kas už, prieš susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalis 35 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta, 36 kas už, prieš susilaiko atmesta, 37 kas už, prieš susilaiko priimta, 40 kas už, prieš susilaiko priimta, toliau 41 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta, 42 kas už, prieš susilaiko priimta, 43 kas už, prieš susilaiko priimta, 45 kas už, prieš susilaiko atmesta, 46 kas už, prieš susilaiko priimta, 44 kas už, prieš susilaiko priimta, 47 kas už, prieš susilaiko priimta, 48 kas už, prieš susilaiko priimta, 49 kas už, prieš susilaiko priimta, 50 kas už, prieš susilaiko atmesta, ant trečias kas už, prieš susilaiko priimta, 61 kas už, prieš susilaiko priimta, 62 kas už, prieš susilaiko priimta, 63 kas už, prieš susilaiko priimta, 64 kas už, prieš susilaiko priimta, 65 kas už, prieš susilaiko priimta, 66 kas už, 66 kas už, prieš susilaiko priimta. Ir dabar galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Haben alle Kollegen abgestimmt. Abstimmung. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 50 už, vienas prieš ir 10 susilaikiusių. Sveikinu pranešėją. Dann bleiben wir bei dem Berichterstatter und jetzt geht's. Toliau tas pats pranešėjas ir 17 darbo tvarkės punktas horizonto 2020 įgyvendinimas. 58 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 59 prieš tai pasitikrinkime dėl 58 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Akivaizdu, kad um, didelė balsų dauguma pritarta, 45 už 13 prieš. 59 kas už prieš. Susilaiko pritarta 60 už. Prieš susilaiko pritarta 61 už. Prieš susilaiko pritarta 62 už. Prieš susilaiko pritarta antrasis už prieš susilaiko pritarta, 63 už, prieš susilaiko pritarta, 64 už, prieš susilaiko pritarta, 65 už, prieš susilaiko pritarta, 66 už, prieš susilaiko pritarta, 68 už, prieš susilaiko pritarta, 67 už prieš susilaiko atmesta 69. Pasitikrinkime dėl 67 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas 67-69 už prieš. Atmestas 70 už prieš susilaiko atmestas 71 už prieš susilaiko pritartas 72 už prieš susilaiko pritarta 73 už prieš susilaiko pritartas 74 už prieš susilaiko pritartas 75 už prieš susilaiko atmesta, 76 už, prieš susilaiko atmesta, 77 už, prieš susilaiko atmesta. Priedų pakeitimai, pirmasis yra numeris 3, kas už, prieš susilaiko. Dar kartą trečiasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis, kas už, prieš susilaiko pritarta, penktasis už, prieš susilaiko pritarta, šeštasis už, prieš susilaiko pritarta, septintasis už, prieš susilaiko pritarta, septyniasdešimt aštuntasis už, prieš susilaiko pritarta, septyniasdešimt devintasis už, prieš susilaiko pritarta atmesta, aštuntasis už, prieš, susilaiko pritarta, aštuonišimtasis už, prieš, susilaiko pritarta, aštuonidešimt pirmasis už, prieš, susilaiko pritarta, devintasis už, prieš, susilaiko pritarta, dešimtasis už, prieš, susilaiko pritarta, aštuonidešimt antrasis už, prieš susilaiko pritarta, 83 už, prieš susilaiko pritarta, 84 už, prieš susilaiko pritarta, 85 už, prieš susilaiko pritarta, 11 pasitikrinkime dėl 85 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 17 <clears throat> už, 44 prieš, aiškiai atmesta. Balsuojame toliau dėl 11 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 12, viskas už, prieš, susilaiko, pritarta 86 už, prieš susilaiko pritarta, 87 už, prieš susilaiko atmesta, 88 už, prieš susilaiko atmesta, 89 už, prieš susilaiko atmesta, 90 už, prieš susilaiko atmesta, 91 už prieš susilaiko pritartam 92 kas už prieš susilaiko atmesta 93 už prieš susilaiko pritartam 94 už prieš susilaiko pritarta 95 už prieš susilaiko pritarta 96 už, prieš susilaiko pritarta 97 už, prieš susilaiko pritarta 13 už, prieš susilaiko pritarta 98 už, prieš susilaiko pritarta 99 už, prieš susilaiko pritarta. 101 už, prieš susilaiko pritarta, 100 už, prieš susilaiko atmesta, 104 už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 104 elektroninių būdų. atrodo, kad buvo priimtas. Ar visi balsavote, balsuoti baigime. Aiškiai balsų dauguma pritarta. 102 už, prieš susilaiko pritarta, 103 už, prieš susilaiko pritarta, 105 už, prieš susilaiko atmestas, 106 už, prieš susilaiko pritarta 107 už, prieš susilaiko pritarta 108 už, prieš susilaiko pritarta. 110 už, prieš susilaiko atmesta, pirmasis kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 119 už, prieš susilaiko pritarta, 121 už, prieš susilaiko pritarta, 120 už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 126 už, prieš, susilaiko pritarta. 127 už, prieš, susilaiko pritarta, 128 už, prieš susilaiko pritarta, 129 už, prieš susilaiko pritarta, 132 už, prieš susilaiko pritarta, 140 134 už prieš susilaiko pritarta, 133 už prieš susilaiko pritarta, 135 už prieš susilaiko pritarta, 136 už prieš susilaiko pritarta, 21 už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis konsoliduotas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 134, 43 už prieš susilaiko pritarta. 144 už prieš pasitiksrinkime elektroniniu būdu dėl 144. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 31 už 30 prieš pritarta. 146 už prieš susilaiko Pasitikrinkime taip pat ir 246 elektroniniu būdu. Ir visi balsavote, balsuoti baigiame. 32 už, 28 prieš pritarta, 145 už, prieš susilaiko pritarta, 147 už, prieš susilaiko pritarta 148, už prieš susilaiko pritarta 150, už prieš susilaiko pritarta 149, už prieš susilaiko pritarta 151, už prieš susilaiko pritarta 152, už prieš susilaiko pritarta 153, už prieš susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 156 už prieš susilaiko pritarta, 157 už prieš susilaiko pritarta, 158 už prieš susilaiko pritarta, 159 už prieš susilaiko pritarta, 160 už prieš susilaiko pritarta, 27 už prieš susilaiko pritarta 161 už, prieš susilaiko pritarta 162 už, prieš susilaiko pritarta 7 kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta 165 už, prieš susilaiko pritarta 166 už. Prieš susilaiko pritarta 167 už, prieš susilaiko pritarta 168 už prieš susilaikė pritarta. 29 už prieš susilaiko pritarta. 169 už prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 169 elektroninių būdų, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 29 už 31 prieš atmestą. 30 už prieš susilaiko pritarta 170 už prieš susilaiko pritarta 171 už prieš susilaiko pritarta 172 už prieš susilaiko pritarta 173 už prieš susilaiko pritarta, 174 už prieš susilaiko pritarta, 175 už prieš susilaiko atmesta, 176 už prieš susilaiko. Na, aišku, elektroniniu būdu tikrinamės dėl 176 ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. 36 už 26 prieš pritarta, 177 už prieš susilaiko pritarta, 178 už prieš susilaiko atmestas, 179 už prieš susilaiko atmestas, 180 už prieš susilaiko atmestas 181 už, prieš susilaiko atmestą 182 už, prieš susilaiko atmestą 183 už, prieš susilaiko atmestą 164 už, prieš susilaiko atmestas, 185 už, prieš susilaiko atmestas, 31 už, prieš susilaiko pritarta 100, tai yra 32 už, prieš susilaiko pritarta 33 už, prieš susilaiko pritarta 8 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta 34 už, prieš susilaiko pritarta 188 už, prieš susilaiko pritarta 192 už, prieš susilaiko pritarta 193 už, prieš susilaiko pritarta 124 už prieš susilaiko pritartas, 195 už, prieš susilaiko. Neaišku, tikrinamės dėl 195 elektroninių būdų, ar visi balsavote. Balsuoti baigime. 38 už, 24 prieš pritartą, 196 už, prieš susilaiko atmestas 197 už, prieš susilaiko pritarta, 35 už, prieš susilaiko pritarta, 36 už, prieš susilaiko pritarta, 37 už, prieš susilaiko pritarta, 38 už, prieš susilaiko atmestas 199 už, prieš susilaiko pritarta 200 už, prieš susilaiko atmesta 201 už, prieš susilaiko pritarta 202 už, prieš susilaiko pritarta 203 už, prieš susilaiko susilaiko atmesta, 204 už prieš susilaiko pritarta. 309 už prieš susilaiko pritarta, 40 už prieš susilaiko pritarta, 41 už prieš susilaiko pritarta, 42 už prieš susilaiko pritarta, 43 už prieš susilaiko pritarta, 43 44 už, prieš susilaiko pritarta, 45 už, prieš susilaiko pritarta, 46 už, prieš susilaiko pritarta, 47 už, prieš susilaiko atmesta, 48 už, prieš susilaiko pritarta, 49 už, prieš susilaiko pritarta. 50 už prieš susilaiko pritarta, 51 už prieš susilaiko pritarta, 52 už prieš susilaiko pritarta, 53 už prieš susilaiko pritarta, 55 už prieš susilaiko pritarta, 54 už prieš susilaiko pasipritarta Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 54. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 39 už 22 prieš pritarta, 56 už prieš susilaiko pritarta, 57 už prieš susilaiko pritarta, pirmasis už prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 60 už. Ne vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dėkojame už sunkų darbą. Dabar e, mėgimiausias, mėgstamiausias mūsų darbų turkis punktas, tai yra Life programa. Prieš pradedant balsuoti, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 36, 49, 94, 95 pakeitimai yra neleistini, taip nutarė biuras. und 189 und 190 wurden zurückgezogen. Damit können wir in die Taip pat buvo pora pakeitimų, kuriuos atsijėmė. Taigi pradedame balsuoti, regi 12 pakeitimas kas už, Kas už, kas prieš. Susilaiko. Balsuosime elektroniniu būdu. Šiuo metu mes balsuojame. Jūs nepaprašėte žodžio, po, prieš balsavimą paprašėte balsavimo metu. Gerbiamas kolegė, šiuo, kolega, mes šiuo metu balsuojame. Galite nerėkti čia, mes šiuo metu balsuojame, vyksta balsavimo procesas. Paskui suteiksiu jums žodį dėl darbo tvarkos. Šiuo metu vyksta balsavimas, nežinau, ar jūs negirdite vertimo, bet šiuo metu vyksta balsavimas. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. 34 už 20 prieš. O dabar galite pasisakyti.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 nes manau, kad sprendimas yra neprimtinas, neturint galvoje biuro sprendimą. 65 pakeitimas, kurį aš pateikiau, ir 63 ir 4 pakeitimai eina tą pačią dvasę, jie neprieštarauja konkrečiom biudžeto eilutėm. Nes sprendimas buvo, kad dabar e, dėrybų metu, šiame etape dėrybų metu mes neturim siūlyti kokiu nors konkrečių skaičių. Mano pakeitimai susijęs su politinė pozicija ir su principiniais dalykais. Taigi noriu pasakyti, kad kai kalbame apie daugiametę finansų programą, LIFE programai turi būti skirtas vienas procentas biudžeto. Tai nėra skaičiai, tai nėra biudžetiniai skaičiai, tai yra politinis principas. Ir dėl to nesuprantu, kodėl mes už šį, už šios pakeitimus, už ar prieš neturėtume balsuoti. Mūsų komitetas yra nepriklausomas ir negalime tų punktų išmesti. Dėkoju už šį pasisakymą. E, čia turėtumėte kreiptis tikriausiai nei mus, dėl to, kad pirmininkų suigoje ir bi biudžeto komitete buvo nutarta, kad nekalbėsime apie konkrečius skaičius, o tik apie procentinės vertės, dėl to, kad šiuo metu vyksta dėrybos. Taigi mes turime gerbti tą sprendimą, o jeigu jūs tam prieštaraujate, kreipkite būtent į tas institucijas, e, o aš pats turiu laikytis to, kas buvo nutarta. E, dabar balsuojame dėl 86 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas konsoliduotas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 14. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 24 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 89. Kas už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 89 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 dafür, 27 dagegen. 34 už 27 prieš priimta. 25 pakeitimas. Kas už, kas prieš? susilaiko priimta. 26 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 90 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 91 kas už. Gerai patikrinsime. Man tai nesukelia problemų. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 24 prieš, 36 už. Taigi priimta. Ir norėčiau uh, paprašyti kolegų padėti man skaičiuoti balsus. 91 pakeitimas, kas už? Prieš, susilaiko priimta. 93 kas už? Prieš, susilaiko priimta. Konsoliduotas antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Konsoliduotas trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Galime šiek tiek peršokti iki įtreštunto pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko priimta. 106 ir 107 pakeitimai. Jie atkrenta, atsiprašau. Puiku. Tai tuomet biudžeto komiteto 11 pakeitimas. Atsiprantau. Balsuojame dėl 167 pakeitimo. Kas už? Wir stimmen ab über Amendment 167. Wer ist dafür? Suėmė dėl 167 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko. Tikrinsime elektroniniu būdu, nes buvo neaišku. 167 pakeitimas. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti 19 už, 38 prieš Atmesta. Wir kommen zu 168 dafür. 168 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar biudžeto 11 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 15 kas už, prieš, susilaiko priimta. 119. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 200. Ne, galime peršokti iki 34 ir 30 pakeitimų, kas už, kas prieš susilaiko primta. 122, kas už, prieš susilaiko atmesta. 123, 124 ir 17, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 125. Norite patikrinti, gerai, mielai, tie trys pakeitimai 123, 124 ir regi 17. Elektroniniu būdu balsuojame, visi, ar visi balsavote, balsavimas baigtas 37 už 24 prieš vieną susilaikęs, taigi priimta. 125 ir 126 dėl jų nereikia balsuoti. Galima peršokti iki 35 regi 19, regi 19 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 36 pakeitimas rytrė 12, kas už, prieš, susilaiko priimta priimta. Įtre 14. Kas už? Ne. Įtre 13. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Įtre 14. Kas už? Prieš susilaiko. Neaišku. Balsuosime elektroniniu būdu dėl įtrė 14. E Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už, 33 prieš, atmesta. Įtrė 15, e kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 37 ir regi 20 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi 21, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 22, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 130, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 129, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 131, kas už, prieš susilaiko atmesta, 132 kas už, prieš susilaiko atmesta, 133 kas už, prieš susilaiko tikrinsime elektroniniu būdu 133 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 30 prieš. Priimta. Aštuntas konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi 25, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi 26, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 27, kas už, prieš, susilaiko priimta. 138 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Regi 28, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 139, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 140, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 141 kas už, prieš susilaiko. Vėl patikrinsime elektroniniu būdu. 141. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, 31 prieš atmesta. 42 pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta, 43 kas už, prieš susilaiko primta, 142 kas už, prieš susilaiko atmesta, 143 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 144 ir regi 31, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 44 ir 145. Dėl jų balsuojame kartu. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau konsoliduotas ketvirtas B pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Balsavome dėl konsoliduoto ketvirto B pakeitimo, jis atmestas. Toliau konsoliduotas ketvirtas A pakeitimas. Ketvirtas A konsoliduotas pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Patikrinsime ketvirtą A pakeitimą. Ar visi balsavote? Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 33 už, 28 prieš. Priimta. Konsoliduotas ketvirtas C pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Wir kommen jetzt zum Abänderungsantrag 165. Hat es jeder gefunden? Toliau 165 pakeitimas ir visi radote e, savo sąraše 165. Kas už? Mano sąraše tai yra 14 puslapis. Nežinau, ar EPP dokumente yra tas pats puslapis. 165. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 166 kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau balsuosime dėl 48 pakeitimo kas už, prieš susilaiko priimta. 170 su žodiniu pakeitimu kas už prieš, susilaiko, atmesta. Tuomet balsuosime dėl 170 pakeitimo originalios versijos be žodinio pakeitimo. Kas už 170 originalią versiją? Dar kartą kartoju kas už 170 pakeitimo originalią versiją be žodinio pakeitimo. Kas prieš susilaikio atmesta. Konsoliduotas penktas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Patikrinsime mielai. Taip, taip, taip. Būtinai patikrinsime. Balsuojame dėl penkto konsoliduoto pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 39 už, 21 prieš, vienas susilaikęs priimta. Šeštasis kompromis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta Pritarta dėl vedimo tvarkos, prašau. Mental kompromisų 5. Ne, ponė pirmininkė, dėl penktojo kompromiso 175 pakeitimas. Jis nėra suderinamas su penktuoju kompromisu, kuris tik buvo patvirtintas. Taigi 175 e, pakeitimas papildo penktą kompromisą. Čia yra kofinansavimo dydis e, mažiau išsivyščiusiems regionams. O penktasis kompromisas apskritai to klausimo neliečia. Čia mes kalbame apie regionus, kurie turi prioritetą buveinių, dėl buveinių. Taigi šie dalykai kertasi. Ačiū kolega už jūsų pastabą, tačiau mes e, balsuosime taip, kaip suderinta su frakcijomis ir nurodyta balsavimo sąraše. Septintasis kompromisas, a, dėl jo balsavome ir patvirtinome. 188 pakeitimas dabar, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 189 ir 190 atsimti, 192 už, prieš susilaiko neaiškus rezultatas, balsuojame elektroniniu būdu dėl 192. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 24 už 36 prieš, taigi atmesta. 194 už, prieš susilaiko atmesta, 193 už, prieš susilaiko atmesta, 195 už, prieš susilaiko atmesta. 52 su žodinė pataisa. Kas už? Prieš susilaiko pritarta reikia 36 ir 196 identiški pakeitimai. Balsuojame kartu, kas už. Prieš susilaiko atmestas 197 su žodinė pataisa. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Dešimtasis konsoliduotasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dušimtasis, kas už prieš susilaiko pritarta. 204, kas už prieš susilaiko pritarta, 201 ir 21 įtris, identiškai kas už prieš susilaiko atmesta. 202 kas už, prieš susilaiko atmesta, įtri 22 kas už, prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl I322 elektroniniu būdu, pradedame balsuoti ir visi balsavote balsuoti, baigiame. 22 už 35 prieš atmestas šis pakeitimas, 203 kas už, prieš atmestą, 9 konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tęsime balsavimą nuo 24 puslapį esančio biudžeto penktojo pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta, šeštasis biudžeto už prieš susilaiko pritarta. Antras pakeitimas, pažaukas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Įtrė pirmasis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Regi vienas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštasis ir regi antrasis identiški, kas už, prieš susilaiko pritarta. Įtrė antrasis kas už, prieš susilaiko pritarta, regi trečiasis, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime verčiau dėl regi 3 elektroninių būdų, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. aiškia persvara atmestas. Septintas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, į tre, trečiasis, kas už, prieš susilaiko atmestas, 68 už, prieš susilaiko atmestas, 8 kas už, prieš susilaiko pritarta, reikia ketvirtasis atkrinta, Balsuokime dėl regi šeštojo, kas už, prieš susilaiko pritarta, įtre ketvirtasis už, prieš susilaiko pritarta, įtre penktasis už, prieš susilaiko atmesta, 72 už, prieš susilaiko pritarta, biudžeto 7 už prieš susilaiko. Pritarta 11 ir regi 8 kartu, kas už prieš susilaiko. Pritarta 12 pakeitimas su žodinė pataisa, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Septyniasdešimt šeštasis pakeitimas dabar, kas už prieš susilaiko atmesta 13 kas už prieš susilaiko pritartas 77 už prieš susilaiko pritartas 78 už prieš susilaiko pritarta 79 jau buvo patvirtintas 14 kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar perkime prie 18, kas už, prieš susilaiko pritarta. 19, kas už, prieš susilaiko pritarta. 85, kas už, prieš susilaiko atmesta. Į 36, už, prieš susilaiko atmesta, regi 11 kas už, prieš susilaiko pritarta, pirmasis konsoliduotas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, galutinis balsavimas, kaip įprasta, elektroniniu būdu balsuojame dėl rezoliucijos projekto, taip pat pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 56 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Dar kartą balsuosime elektroniniu būdu dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 56 už 3 prieš 1 susilaikė. Sveikiname Jūtą Hauk. Tai buvo tam tikras ribauženklis susijęs su live programa, su aplinkosaugos politika Europoje. Dėkoju už drausmingą dalyvavimą balsavime. Žinau, kad šiandien balsuoti teko nemažai, tie, kurie nori pasilikti, salėje, mielai kviečiami tą padaryti, tie, kurie nori palikti salę, gali tą padaryti dabar taip pat. So, ich würde doch bitten, dass diejenigen, die jetzt an der Debatte teilnehmen möchten. Prašau tų, kurie norėtų dalyvauti tolimesnėje diskusijoje, užimtų savo vietas, o tie, kurie nenorėtų to daryti, prašau ramiai išeiti, nes laiko turime nedaug nors teikti žodį pranešėjui Horstui Šnelhartui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Nemažai kolegų išeina, atrodo, kad jie nelaiko naminių gyvūnų. Rengdamas šį pranešimą konstatavau, kad ne vienas parlamento narys kartu su sami parlamentą gyvūnėliu nebuvo atsivedęs, nežinau, ar tai draudžiama ar ne, tačiau tokių nemačiau. Pranešime kalbama apie nekomercinį gyvūnų augintinių judėjimą, tai yra šunų, kačių, kitokių gyvūnėlių. Trumpai tariant, jeigu šmitų šeima su taksu nori keliauti į užsienį ir turi ne, vykti per trečiasią šalis, tai šio pranešimu siūlomos atinkamos kelionės tvarkos taisyklės prieš du metus Mes komisijos e, paprašėme, kad pastaroji panaikintų išimtis e, Junktinį karalystį ir Skandinavijos šalims, nes tam jau nebeliko pagrindo ir šiame pasiūlyme apie tai toliau kalbame. Dėl to ir reikėjo parengti šį pranešimą, jį pritaikyti prie Lisabono starties nuostatų, kadangi baigia galioti perinamojo laiko tarp taisyklės susijusios su gyvūnų ženklinimu, atvykstant e, į tam tikrų valstybių narių teritoriją tiems gyvūnams. Tokios e, yra šių reglamentų pakeitimų priežastis galime skirti dvi svarbiausias sritis, tai yra naminių gyvūnų judėjimo taisyklės ES ir jų gabenimo taisyklės iš ES į trečiasis šalis. Taip pat atskiri poskiriai numatyti, tai yra šunims ir katėms bei kitiems gyvūnams specialios taisyklės yra taikomos. taip pat šeškams ir bitėms dar. Iš esmės aš galiu pritarti komisijos teikiamam pasiūlymui, kuriuo siekiama palengvinti kelionių sąlygas naminiams gyvūnams, nekeliant grėsmės augintinių sveikatai. Pamėginau šį pranešimą parengti suprantamai, Ir neturėtų suklaidinti toks didelis pakeitimų skaičius, nes pirmiausia reikia panaikinti vieną komisijos pasiūlymą ir pakeisti jį kitomis taisyklėmis, taigi pranešimas gavosi pakankamai didelės apimties, turint omenyje e, gyvūnų pasus ir e, atitinkama e, juose pateikiama informacija, siekiant šią tvarką suvienodinti viso Europos Sąjungoje iki šiol e, nebuvo taikomus reikalavimus, kad e, veterinaras e, atitinkamą gyvūnų dokumente pasirašytų, taip pat e, savininkas. Iki šiol to reikalavimo nebuvo, todėl buvo nemažai tokių dokumentų klastojimo atveju. Dabar siūlomas kitas pavyzdys, nustatomos bendros sąlygos reglamente susijusios su informacija kuri turi būti pateikiama tokiame dokumente. Vienas mano pasiūlymas skiriasi nuo komisijos e, pasiūlymo. Aš nemažai esu gavęs laiškų, pavyzdžiui, iš e, e, šunų kinkinių lenktynėse dalyvaujančių asmenų, kurie susidurdavo su problemomis pasienyje, kadangi negalėjo gabentis atitinkamos įrangos arba dėl e, gabenamų gyvūnų skaičiaus, taigi siūlau atitinkamai šimti taikyti, jeigu esama atitinkamų sąlygų, pavyzdžiui, pateikiant įrodančius dokumentus, jog atitinkamas asmuo keliauja į sporto ar panašaus pobūdžio varžybas, ketina juose dalyvauti. Manau, kad e, numačius šią išlygą būtų galima įspręsti nemažai iki šiol pasitaikiusių problemų, kuomet reikėdavo gauti specialiuosius leidimus, norint atvykti į tam tikras šalis. Nespecialistams noriu paminėti, kad labai, uh, svarbus, uh, labai svarbi yra į užsienį gabenamų gyvūnų skiepimo tvarka ir skiepų pasas, kurį būtina turėti tačiau gyvūnams, kurių amžius yra nuo 0 iki 12 mėnesių, tas e, skiepijimo reikalavimas netaikomas nuo 12 mėnesių iki 16 mėnesių. Jiems taip pat nereikia jokių skiepų pasų. arba nereikia to skiepų paso pasiimti su savimi į užsienį. Dabar šį klausimą išsprendėme, aiškiai nurodydami, kad e, esant tam tikroms sąlygoms, pavyzdžiui, jeigu jie neturėjo kontaktų su grėsmė kelčiais kitais gyvūnais, gali keliauti į užsienį, taigi tokiu būdu taip pat palengvinamas gyvenimas mūsų piliečiams ir nustatoma konkretesnė, tikslesnė tvarka. Taigi čia taip pat galima konstatuoti padarytą pažangą. Antrasis pranešimas susijęs su gyvūnais, kuris prekiaujama ES arba e, kurie parduodami į trečiasias šalis, nesiūlau jokių pakeitimų palyginti su komisijos pasiūlymu. Tik tai vienu aspektu galbūt mano pozicija skiriasi, nes anksčiau tvarka buvo tokia, kad per 24 valandas prieš parduodant gyvūną reikėjo pateikti atitinkamą sveikatos patikros pažymą. Pagal jungtinių tautų rekomendacijas numatomas yra šio laikotarpio pratesimas iki 48 valandų. Aš nieko prieš tokį pasiūlymą neturiu, nes tokiu būdu taip pat būtų palengvinamos prekybos sąlygos ir būtų laikomasi taip pat kitų komisijos tvirtintų reglamentų, pavyzdžiui, gabenimo, transportavimo reglamentų nuostatų ir šiame, dėl, dėl, šios, dėl šio komisijos pasiūlymo aš jokių pakeitimų neturiu ir nekantri laukiu kolegų minčių. Ačiū E, kolegai Šnelgaptui, svarstysime 21-22 dabotokius punktus kartu. Jeigu kiltų kam nors, kokiu nors klausimu ir pirmasis kalbės iš espanšėjus Justus Paleckis. Most important things, I believe, uh, is to make regulation easily understandable. On... Dėkui, ponė pirmininkė, labai svarbu, kad šios nuostatos būtų suprantamos ne tik profesionalams ir veterinarams, bet naminių e, gyvūnėlių turėtojams. Aš manau, kad pranešėjo pasiūlymai eina tinkama linkme. Šnelhart siūlo 160 pakeitimų ir tai reiškia, kad jis paskyrė labai daug laiko ir energijos šiam klausimui ir manau, jam pavyko parengti pranešimą, kuris yra svarbus daugeliu Europos piliečių. Pritarčiau jam, kad identifikacinio dokumento pavyzdys turėtų būti įtrauktas į teisės aktą, kad taip pat labai svarbu užtikrinti tų dokumentų apsaugą nuo padirbinėjimo. Išlyga dėl to, kad galima būtų su savininku, kad su savininku galėtų keliauti daugiau kaip penki gyvūnai, augintiniai, jei vykstama į parodas ar sporto renginius, nu, tokia išlyga būtų primtina, bet turime siekti, kad nebūtų piknaudžiaujama šią išlygą. Vienas iš galimų sprendimų galėtų būti elektroninis įvažiavimo į šalį sėkimas. Ir E, tai taip pat tokia elektroninė sistema taip pat padėtų skubiais atvejais gauti informaciją iš kitų valstybių narių e, ir ją būtų galima pas, patikrinti e, informaciją apie savininką ir kitą svarbę informaciją. Dėkuoju toliau kolega Chris Davis. You, really to, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti šį pranešėją. Manau, Manau, kad šis pranešimas eina tinkama linkme, pragmatiška, e, protinga linkme. Tik tai e, galbūt aš pasakyčiau už formuluočių supaprastinimą, už teksto supaprastinimą. Ir man kyla klausimas, ar. Kalbant apie gyvūnų parodas, ar užtektų šitų numatytų nuostatų, e, jeigu kalbame apie gyvūnus, kurie turi tam tikrus dokumentus. Man kyla tokios abejonės. Taip pat man kyla abejonės dėl to centrinio registro ir atitinkamo reglamento, bet manau, kad valstybės narės jau turi tokius registrus ir būtų tikriausiai prasminga patikrinti juos. Aš girdėjau tam tikrus argumentus, tačiau norėčiau patikrinti juos per artimiausias savaitės, bet iš tiesų dar palauksiu, ką pasakys komisija dėl šio pranešimo, o pranešėjai norėčiau padėkoti. Dėkoju Kristeivisui, toliau žodis suteikiamas kolegijai Rosbach. Um, Dėkui, ponė pirmininkė. Aš dažnai keliauju su savo augintiniu ir žinau, kokių reikia vakcinų, kaip jis turi būti paskiepytas, kad galėčiau kartu vykti įvairias keliones su savo augintiniu. Bet dažnai e, savininkam būna problemos kertant sienas. Ir man kyla klausimas, ar iš tiesų tiek visokių formalumų ir įvairių reikalavimų turėtų vykdytis paprastas žmogus turintis gyvūną augintinį. Mano šalyje e, gyvūnai turi integrinį grandyną ir yra įrašomi į registrą. Tokie yra reikalavimai. Norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą. Jis gerai iš, iš tiesų ženkliai pagerina komisijos pasiūlymą. Mes pakeitimais norime siekti biurokratijos mažinimo ir įvairių veterinarinių reikalavimų supaprastinimo pažiūrėjau, visi dokumentai, kurių reikalaujama ir visa informacija turėtų būti prieinama augintinių šeimininkams. Ir turime siekti, kad administracinė našta būtų kuo paprastesnė. Ar negalėtume supaprastinti integrinių grandinų mm, procedūrą? Taigi siūlyčiau mm, pranešėjui mm, įrašyti tą reikalavimą, supaprastinti šią procedūrą. Mm, turiu galvoje integrinius grandinus, kurie yra įdedami į augintinių odą. Bet, bet kuriuo atveju noriu pasakyti, kad pranešėjo tekstas labai papildo ir pagerina komisijos pasiūlymą. Dėkoju, Ana. E, ponas Šliuter toliau. Aš taip pat manau, kad labai gerai Mm, turėti galimybę keliauti su gyvūnais augintiniais, jei tai nereikalauja per daug administracinės naštos. Pasiutlygė. Ir ne tik nuo pasiutlygės turėtume vakcinuoti gyvūnus. Yra e, tam m, mm, tikros ir kitos sveikatos problemos, pavyzdžiui, kirminai ir Švedijoje Taip pat yra numatyti atitinkami reikalavimai, taip pat žiūrima, ar lapės negali užkrėsti e, gyvūnų augintinių tam tikromis e, lygomis. Noriu pasakyti, kad Ir mm, kai kalbame, e, pavyzdžiui, apie šeškus, e, kurie gali turėti parazitų, reikia neužmiršti, kad tokios problemos gali būti. Taigi, reikia kovoti su e, gyvūnų augintinių parazitinėmis legomis ir nustatyti tam tikrus reikalavimus. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. E, tai yra žmogus iš Sanko generalinio direktorato. Prašau, jums teikiamas žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisijos pasiūlymas nėra labai ambicingas. Mes bandome uh, geriau išaiškinti ir reglamentuoti vieną sritį, todėl mes čia kalbame apie reglamentą, kuris yra šiek tiek neaiškus. Komisijos pasiūlymas nenorėtų e, iš esmės kažką keisti šia, šiame reglamente, nes mums atrodo, kad šitas reglamentas veikia labai gerai iki šiol. Prieš du metus, e, prieš dešimt metų jau kilo didžiulė diskusija dėl šio klausimo ir tada buvo rastas kompromisas. Dabar galbūt galima įsivaizduoti, kad visa situacija pasikeitė teigiamai po dešimties metų. Ir e, dauguma ES piliečių keliauja su savo augintiniais e, ir išvengia biurokratinių kliučių. Mes bandome kiek įmanoma supaprastinti komisijos pasiūlymą, e, priderinti jį prie Lisabono sutarties ir taip pat norėtume pasveikinti pranešėjo pono Šnelharto darbą. Jis būtent čia linkme ir eina, tą, kurią ir mes norime eiti ir todėl e, reiktų e, kiek įmanoma greičiau išsiaiškinti likusius neaiškus dalykus ir tai būtų labai svarbu visiems ES piliečiams, kurie keliauja su savo augintiniais. Todėl mes manome, kad yra šiame pranešime daug įdomių minčių ir džiaugsimės artimiausių metų galėdami bendradarbiauti su parlamentu ir galėdami pagerinti komisijos pasiūlymą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį pranešėjui, prašau, ponė Šnelhart. Dėkoju, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už diskusijas, už jūsų pasisakymus, taip pat norėčiau pas, padėkoti ir komisijai už jos nuomonę. Ponios ir ponai, pradėsiu nuo pono Deivis, nuo suklastotų dokumentų. Man atrodo, kad pagal mūsų pasiūlymą tai būtų beveik neįmanoma, nes mes įtraukėme parašo reikalavimą ir bus galima e, savininko, gyvūno savininko pasą palyginti su gyvūno pasu ir tokiu būdu bus sunku klastoti dokumentus. Tai yra labai svarbu dėl to, ką pasakė ponia Rosbach. Man atrodo, kad mums reikia tų nuostatų. Negalime elgtis taip, kad, kad atrodytų taip, kad visoje Europoje situacija būtų vienoda. Kaip minėjo Karl Šliuteris, mums reikia kažkaip sugebėti apžvelgti situaciją, kontroliuoti situaciją. E, kad išvengtume naujos kažkokios situacijos, kuri mums nepatiktų. Taip pat e, labai svarbu, kad dabartinėme reglamente kalbama apie tas mikroschemas, mikročipsus, kurie yra e, gyvūnams įtaisomi galbūt dabar egzistuojančios e, tos tatuiruotės galėtų egzistuoti, jeigu jos yra padarytos iki 2011 metų Liepos pirmos dienos, o šiaip reikėtų e, taikyti tą mikročipsų sistemą transporto atveju. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl duomenų banko. Manau, Netgi žinau, kad yra daug suinteresuotų grupių e, parlamente, kai kurie ir su manim kalbėjo ir buvo bandoma išaiškinti šį klausimą europiniu mastu, tačiau turime suvokti, jeigu mes norime išvengti gyvūnų vagysčių arba jeigu norime atrasti pavoktus gyvūnus, nors manau, kad tai yra sunkiai įmanoma, taigi manau, kad tos, to, tie tikslai yra sunkiai realizuojami. E, nežinau, ar turint omenyje tuos milijonus naminių gyvūnų, kurie Europos Sąjungoje, ar veiks tokia sistema, kai visi gyvūnai, kurie gauna tą mikročipsą, e, bus e, registruojami duomenų, atitinkamose duomenų bankose su adresais. Taigi, man atrodo, kad toks reikalavimas yra perdėtas kaip tik prieš e, kelias, prieš kelias dienas, prieš savaitę Strasbūrę nagrinėjome apie galvijų ženklinimą ir ten taip pat turime, e, toje srityje turime taip pat e, Europos duomenų banką. Ir e, tokiu būdu yra tvir, tikrinama gyvūnų sveikatos būklė, bet e, naminiams gyvūnams įvesti tokią privalomą priemonę, man atrodo, tai eitų e, per daug toli kiekvienas, kas nori, gali tą daryti savo norų, privačiai gali pranešti, tačiau man atrodo, kad nėra prasmės e, priverstinai tą daryti, taigi prašau kolegų apie tai pagalvoti ir neįtraukti to į teisės akto tekstą. Dėkoju. Dėkoju Horstui Šnelhartui. Dabar Kris Deivis dar norėtų pasakyti, prašau. Uh, Norėčiau užduoti klausimą pranešėjai arba komisijai, kai buvo pasakyta, jau praėjo dešimt metų nuo to, kaip buvo e, pristatytas šitas reglamentas, kai jis galioja katėms ir šunims. Ir norėčiau paklausti, ar yra e, skait, kažkokie skaičiai, kurie įrodytų, kiek e, gyvūnų yra pervežama ir ar pasikeitė situacija iki reglamento įsigaliojimo ir po jo. Man atrodo, kad šis klausimas labiau adresuotas komisijai, sako pranešėjas, nes negaliu pasakyti, kiek to yra, nes reikia atskirti gyvūnus skirtus prekybai. Bet taip pat suvokiu, kad piliečiai keliaudami pasiema savo naminius gyvūnus Nežinau, ponė pirmininkė, gal komisija galėtų atsakyti į šį klausimą, galbūt ji turi kažkokių statistinių duomenų apie tai, bet jeigu komisija negali atsakyti šį klausimą, aš pabandysiu kažkur rasti tuos skaičius. Atrodo, kad Kris Deivis uždavė labai aktualų klausimą, nes kolegos tuoj pradėjo kelti rankas. Ana Rosbach. Iš principo aš turiu du klausimus. Vienas klausimas būtų kolega Šnelhartas pasakė, kad ne visi veterinarai gali išduoti gyvūnams pasus, ar tai yra tik taisyklė galiojanti Vokietijoje. O kitas klausimas. E, policija, Danijos policija e, džiaugiasi gyvūnų ženklinimu tatuiruotėmis, nes iš tiesų e, jiems yra paprasčiau daryti tatuiruotės, nes, pavyzdžiui, kiekvienai benamiai katiai įdėti čipsą yra labai sudėtinga, nes policija net neturi instrumentų. Norėčiau, kad pranešėjas paaiškintų šios dalykus. Ir kalbėtojų sąrašas baigtas. Pasisakys Horstas Šnelhertas, o paskui komisija. Pirmasis klausimas, aš jau jo, jį pamiršau, galbūt galėsite jį užduoti. Antras klausimas dėl tų čipsų. Mes turime e, priimti. Mes turime atrasti e, kažkokią vieningą sistemą, nes jeigu kažkas nori už valstybės ribų išvežti gyvūną, E, ir čia mes kalbame ne tik apie Vokietijos taisyklės. Pirmasis klausimas yra, ai, pirmasis klausimas buvo apie veterinarus. E, yra tam tikros institucijos, kurios suteikia veterinarams teisę išduoti pasus. Ir aš tikiuosi, kad tai bus platus asmenų ratas, platus veterinarų ratas, kurie turės tą licenciją. E, bet kadangi pastaruoju metu buvo daug suklastotų dokumentų, tai mes čia vis tik tai turėtumėm įvesti tam tikrą tvarką, tam tikrą hierarchiją, e, kad tokiu būdu E, nebūtų piktnaudžiaujama e, teisę pervežti gyvūnus. Nes e, kai ir išduodamas gyvūno pasas, ten visuomet yra ir veterinaro išdavusio pasą pavardė. Dėkoju dabar komisija. Dėkui, ponė pirmininkė, keletas komentarų. Neturime, tiesą sakant, čia statistinių duomenų nes komisija neturi teisės kleisti informaciją, ar yra mašina, kuri nuolat kerta Belgijos, Luksemburgo ir Luksemburgo, Prancūzijos pasienį. Bet aišku, kad milijonai gyvūnų augintinių keliauja iš vienos ES valstybės narės į kitą. Kalbant apie nacionalinius šunų ir kitų gyvūnų augintinių registrus, tai yra per daug biurokratinis reikalavimas. Iki dabar reglamentas puikiausiai veikia. Vienintelė problema iškilo tik dėl nelegalaus gyvūnų įvežimo. Tai yra asmenys, kurie stengiasi išvengti kontrolės ir kuri ne iki galo yra numatyta reglamente, kalbant apie įgaliotusius veterinarus. 18 straipsnėje nurodoma, kokios profesinės kvalifikacijos veterinarai, kokių profesinių kvalifikacijų veterinarai gali tokius dokumentus išduoti ir įsodinti gyvūnui integrinį grandiną. Bet valstybės narės suteikia tokius leidimus e, veterinarams e, vakcinuoti, skiepyti gyvūnus, įsodinti e, integrinius grandinus ir išduoti gyvūnams pasus. 20. september Dėkoju, pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 27 diena. Lapkričio 6 dieną balsuosime komitete dėl šio pranešimo, kada balsuosime plenarinėme posėdė dar nėra aišku. Dėkoju visiems už diskusiją. O dabar paskutinis mūsų darbo atvarkės punktas. Šiandieninėme mūsų posėdėje kalbėsime apie pasikeitimą nuomonėmis su komisija dėl e, metano, apsinuodimus metanoliu Čekijoje. Tai nėra vien e, Čekijos problema, nes tokių atvejų buvo ir kitose valstybėse narėse, todėl tam tikri kolegos ėmėsi iniciatyvos, kad e, pasikalbėtume su komisija, kad išgirstume iš komisijos, kaip greitai įsikiš ES, kaip ES lygmenių bus bandoma kažką daryti kad būtų išspręsta šita situacija, norėčiau suteikti pirmiausia žodį komisijai. Ne, iš pradžių Pavel Pok, o paskui komisija, prašau. Thank you, Chair. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu čekiškai, nes čia yra ir čekijos žiniasklaidos atstovai E, Čekijoje buvo registruotas pirmasis apsinodėjimo metilo alkoholiu atvejis ir iki dabar yra 23 tokio apsinodėjimo aukos. Iš viso 20, 39 žmonės sunkioje būklėje yra ligoninėse. Čekijos atitinkamos institucijos sureagavo penktadienį, praėjusį penktadienį. Uh, buvo uždrausta pardavinėti stipresnį kaip 20 laipsnių alkoholį visoje valstybėje. Policija toliau vykdo tyrimą ir bando rasti, iš kur tas metilo alkoholis pateko į Čekiją. Aš norėčiau, kad šis klausimas būtų įrašytas į mūsų komiteto uh, darbo tvarkę. Šis klausimas liečia ne tik Čekijos Respubliką, bet ir kaimininę šalis už Čekijos sienų. Ir norėčiau paklausti, ar čia valstybės narės neturėtų koordinuoti savo veiksmų. Lenkija uždraudė pardavinėti Čekijos alkoholį, Čekijoje pagamintą alkoholį. E, Slovakija ir Vokietija ketina irgi taip pat elgtis. Todėl norėčiau pateikti komisijai tris klausimus kurie yra esminiai ir labai svarbu, kad mūsų komitetas gautų visą reikalingą informaciją, nes mes atsakingi už e, maisto saugą ir piliečių sveikatą. Taigi norėčiau paklausti, kaip Europos komisija bendradarbiauja su Čekijos atitinkamomis institucijomis, e, koks yra informacijos keitimosi e, tvarkaraštis ir kaip veikia ankstyvo perspėjimo sistema. Taigi norėčiau sužinoti, kaip Europos komisija gali padėti valstybei nariai atsidūrusioje tokioje situacijoje imtis reikalingų priemonių ir kokios tos reikalingos priemonės yra. Tai yra, e, pavyzdžiui, drausti pardavinėti alkoholį Čekijos teritorijoje drau, ar drausti e, kaiminėm šalims įsivežti čekišką alkoholį. Komisijom hier haben können. Und ich möchte das Dabar galėsime aptarti šį klausimą su komisijos atstovas, tai pirmiausia jiems ir suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Norėčiau Jums pateikti atsakymus į užduotus klausimus. Rugsėjo 10 dieną e, Čekijos Respublika informavo valstybės narės apie e, apsinuodėjimą metanoliu alkoholiniuose gėrimuose. Dėl e, šiapsnodimo 23 asmenys mirė, 39 teigiama, kad e, buvo paguldyti ligonės dėl apsnodėjimo, oficialus duomenys yra vis dar 35, apie Du apsinuodimo atvejus buvo pranešta iš Lenkijos, iš e, Slovakijos gavome tokią informaciją apie devynis atvejus, remiantis e, oficialiomis e, minėtų šalių tarnybomis, visi apsinuodimo atvejai susijęs su alkoholio iš Čekijos vartojimu. Rugsėjo 12 dieną Čekijoje buvo uždrausta pardavinėti stipresnius nei 30 laipsnių alkoholinius gėrimus, o nuo 14 rugsėjo stipresnius nei 20 laipsnių. Komisija ir kitos valstybės narės buvo informuotos rugsėjo 17 dieną apie šias e, priemonės per greito spėjimo sistemą. Dabar draudžiama pardavinėti e, stipresnius nei 20 laipsnių alkoholinius gėrimus e, Čekijoje ir šis draudimas negalioja eksportuojamiems gaminiams Tačiau tas galioja, draudimas galioja ne tik Čekija, tačiau ir Rusinėje pagamintiems stipresniems nei 10 laipsnių alkoholiniams gerinimams. E, nes kilo grėsmė, kad pavojingi produktai gali būti eksportuojami nes Slovakija Čekija taip pat ėmėsi reikiamų priemonių. Čekijoje uždrausta pardavinėti stipresnius nei 20 laipsnių e, alkoholinius gėrimus nuo rugsėjo 16 dienos, kurie buvo įvežami iš Čekijos nuo rugsėjo 18 Slovakijos Respublika e, pradėjo taikyti tas pačias priemonės. Komisija stebi padėtį labai įdėmiai gauna aktualią informaciją nuolat iš Čekijos, Slovakijos ir Lenkijos atsakingų institucijų, kadangi buvo pasitelkta greitojo perspėjimo sistema šiuo atveju. E, Buvo užduotas klausimas dėl informacijos pasikeitimo terminų tarp komisijos ir šių trijų šalių. Tačiau mes ėmėmės iniciatyvų teikti informaciją kitoms <laughs> valstybėms narėms, e, nuolat atnaujinti tą e, informaciją. Pirmasis e, sveikatos saugumo saugos komiteto posėdis vyko rugsėjo 14 dieną. 17 dieną vykusime sustikime taip pat dalyvavo valstybių narių maisto saugos tarnybų atstovai atitinkamame susitikime Pastarą savaitę ketvirtadienį vyko dar vienas susitikimas su mm, gyvūnų, už gyvūnų gerovę atsakingais e, pareigūnais e, ir komiteto posėdyje penktadienį 21 dieną taip pat numatyta paskeisti informaciją dėl padėties e, minėtose šalise. Visose sustikimuose buvo pabrėžta būtinybė E, laiku keistis informaciją, imantis atitinkamų veiksmų, tai labai svarbu, taip pat galiu informuoti, kad Čekijos vyriausybė šiuo metu peržiūrės apribojimą e, patvirtintas priemonės per Korepero posėdį, bus pasikesta atitinkama informacija, buvo surenkta konferenciją telefonu tarp komisijos nario dalį ir Čekijos atsakingo ministro siekiant išplėsti taikomų priemonių apripti e, alkoholinių gėrimų iš Čekijos eksportui. Pat noriu paminėti, kad jei tos priemonės nebus e, taikomos eksportuojamam alkoholiui, komisija galės imtis reikiamų priemonių, kad apsaugotų vartotojus kitose valstybėse narėse, siekdama išvengti, kad jos e, nesijimtų vienašališkų priemonių. Kalbant apie paramą, kurią galėtume suteikti Čekijos Respublikai, komisijos narys dalį telefoninė konferencija su Čekijos ministru informavo jį, kad mes esame pasirengę suteikti pagalbą. Ne, specifikuodamos konkrečių pagalbos paramos veiksmų, nes pirmiausia, e, Čekijos Respublika pati turi nustatyti savo pagalbos poreikius. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Nemažai kolegų užsiregistravo kalbėti. Pirmoji kalbės tiksliau pirmasis Viržimas Talka. Ačiū, ponė pirmininkė. Būdamas Čekijos e, atstovu Europos parlamente, tačiau taip pat kaip pilietis ir gydytojas noriu pasakyti, kad vertinu labai rimtai šią padėtį, nes manau, kad e, atsakingos institucijos labai e, pavėluotai sureagavo kadangi remdamasis e, turimais duomenimis jau prieš kurį laiką e, buvo signalų apie tai, kad e, žinomose prekybos tinkluose pardavinėjimas užtatis alkoholis, kuris gali kelti grėsmę arba galėtų gyventojų sveikatai. Kaip gydytojas noriu paminėti, kad jei laiku nesimama užkartinių priemonių, tai po to reikia kovoti su skausmingomais, skausmingais padariniais. Dėl pavėluoto reagavimo ne tik, kad žmonės mirė ir susirgo, tačiau patirima taip pat didelių ekonominių nuostolių, tai kenčia taip pat ir Čekijos Respublikos įvaizdis Todėl reikėtų pagalvoti apie tam tikras teisėkuros ir kontrolės priemonės, kad padėtis būtų pasikeistų ir siekiant nubausti tuos asmenis, kurie netliko deramai savo darbo, nevykdė savo pareigų. Europos parlamente rengiamas pranešimas apie naujas grėsmės sveikatai. Jame būtina atkreipti dėmesį į tokio pobūdžio grėsmės, nes tai, kas dabar vyksta, mums kainuoja visiems labai brangiai. Noriu paklausti komisijos atstovo, kaip išsamei Čekija teikia atitinkamą informaciją apie problemos mastą ir ko dabar tikisi komisija iš kompetentingų Čekijos institucijų ir apie kokius terminus galėtume kalbėti. Ponas Gabrnuch. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Aš e, pavadinčiau šios įvykius Čekijos Respublika katastrofa, nesibodėdamas e, šio termino tiek žmonėms, jų artimiesiams, tai reiškia, padarė didžiulę žalą, e, ir ekonomikai, taip pat ir tarptautiniu mastu padaryta didelė žala, taigi čia turime kalbėti apie nepaprastą padėtį, su kuria mūsų šalis iki šiol nebuvo susidūrusi ir su kurios padariniais e, iki šiol neturėjo kovoti, tačiau esama panašios patirties ir kitose šalise, pavyzdžiui, 2001 metais Estijoje žmonės mirė nuo metanolio apsinuodėjimo alkoholį arba Norvegija 2004 metais 59 žmonės mirė dėl apsinuodėjimo metanoliu Čekijos sveikatos apsaugos ministras Hegelis. Man perdavė tam tikros informacijos, kurią norėčiau su jumis pasidalinti. Čekijos vyriausybė reagavo labai greitai. Uh, buvo minėta, rugsėjo 12 dieną buvo uždrausta prekyba alkoholiu jo e, kioskose, taip pat kitose prekybos vietose visai Čekijos teritorijose. Teritorijoje e, buvo uždrausta prekiauti stipresniu nei 20 laipsnių alkoholiu. Buvo pradėtos taikyti e, Čekijoje jau per pastaros keletą metų įvairios, įvairios kontrolės priemonės. 2011 metais Daugiau nei 14 tūkstančių e, patikrų buvo atlikta atsitiktinių ir e, ne vieną kartą nebuvo aptiktas metanolis alkoholyje. Remiantis ekspertų duomenimis, čia kalbama apie metanolį, e, kuris yra šiek tiek kitokio pobūdžio nei naudojamas degaluose buvau nustebęs dėl to metanolio kiekio, kuris buvo užfiksuotas 2009, aptiktas 2009 metais Čekijoje. Į Čekiją buvo įvesta e, daugiau nei 10 milijonų kilogramų metanolio iš Vokietijos ir iš Rusijos. Taigi reikia kalbėti apie labai sudėtingą problemą, Manau, kad vienas šios problemos aspektų yra susijęs su mūsų šalies įvaizdžio išlaikymu tarptautiniu mastu, todėl būtina aktyviai keistis informaciją, e, naujausią informaciją apie tai, kaip sprendžiama ši tragiška problema. Tris klausimus noriu komisijai užduoti, iš dalies juos jau buvo atsakyta, noriu paklausti, kaip iki šiol ir kaip ateityje vyks bendradarbiavimas tarp komisijos Čekijos Respublikos kitų valstybių narių šioje srityje, taip pat kaip komisija Čekija ir kitos šalis tiksliau kaip komisija remia Čekiją ir kitas šalis, sprendžiant tokio pobūdžio problemas. Ir trečias klausimas, kokias išvadas padarysime iš šios metanolio krizės, siekdami rengti atitinkamas e, programas mūsų komitete dirbdami. Žodis teikiamas. Kas? Čekijos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui. Rojtovej poniai suteikim. Aš taip pat esu labai sunerimus dėl tokios situacijos, nes mirė žmonės ir mes e, čia susidurėme taip pat ir su vidaus rinkos, bendrosios ES rinkos problema. Noriu pasakyti, kad Čekijos visos institucijos iškart ėmėsi tinkamų veiksmų, informavo visuomenį ir žiniasklaidą. Taip pat kompetentingos kontrolės institucijos pasieniuose ėmėsi viso to, ką reikia daryti. Informacija buvo taip pat E, iškart pateikta į skubaus perspėjimo sistemą. Kalbant apie e, laiko duomenys, duomenys dėl datų, norėčiau pasakyti štai ką. Buvo minima, kad 17 rugsėjo pirma informacija pateko į skubaus perspėjimo sistemą. Bet pirmą informaciją mes gavome 10 rugsėjo po dviejų dienų po pirmo asmens mirties. Noriu pasakyti, kad Čekija daro viską, ką gali, kad pavojingas alkoholis nebepatektų į apyvartą. Ir Čekija tikisi ir imsis visų veiksmų, kad visas alkoholis Čekijoje, kuris yra apyvartoje, būtų sveikas. Taip pat yra uždrausta alkoholio priekyba internetu. Mane neramina tai, kad Potsas, ponas Potsas e, čia vaidins svarbu vaidmenį ir noriu pasakyti štai ką, kad didelė Čekijos e, piliečių dalis jaučiasi nuskriausti ir apleisti savo vietos valdžios ir norėčiau kreiptis į Europos e, Sąjungą, kad jinai suprastų šių piliečių lūkesčius ir uh, E, atitinkamai reaguotų. Vyks regioniniai rinkimai e, netrukus tose regionuose ir tikiuosi, kad tai prisidės prie problemų sprendimo. Agmarot Bernd, dėkoju, ponė pirmininkė. Būčiau dėkinga, jeigu mes pabandytume. kad mes kažkaip nesikištume į Čekijos vidaus politiką. Juk visi sutarėme, kad buvo tikrai labai atsakinga. Yra problemų su vertimu, tai gerai, aš kalbėsiu angliškai. Jeigu, tai gerai, pradėsiu nuo pradžių. Manau, kad mes turėtume nesikišti į Čekijos vidaus politiką, o tie kolegos, kurie čia dalyvauja posėdį, tikriausiai pritars man, kad buvo tikrai puikus veiksmas pono Pots, kad jis paprašė įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę mūsų. Visi galėjome tą padaryti, atvirai tariant. Ir aš pati tą galėjau padaryti, bet aš pripažinsiu, kad aš nepagalvojau apie tai ir norėčiau padėkoti kolegai už, už tai, nes jūsų, juk mūsų uždavinys yra, mes juk rūpinamės suklastotais vaistais, rūpinamės piliečių sveikata. E, tai todėl toks klausimas iš tiesų turi būti prioritetinis mūsų darbo atvarkėje. Man yra aišku, e, aš suvokiu, kad mes negalime užkirsti kelio nusikalstamoms veikoms, nusikaltelėms. E, ir yra aišku, kad nusikalteliai bando pakengti žmonėms, o mes, kažin ar galime užkirsti jiems kelią, tačiau galime pabandyti sukurti kiek įmanoma daugiau atgrasimo priemonių ir kiek įmanoma platesnį priežiūros kontrolės tinklą. Ir aš aišku, e, sėkiau viską, kas buvo e, rašoma spaudoje šiuo klausimu, kalbėjau, e, skaičiau ir vokiškoje spaudoje, ir ang, angliškoje spaudoje tai yra visomis kalbomis, kuriamis galiu skaityti ir manau, kad buvo teisingas sprendimas, kad iš karto buvo uždrausta, uždrausta prekyba alkoholiu, nors nesu tikra, Dabar galbūt čia kreipsiuosi kolega Marštalka, nes nebuvau tikra, ar, nesu tikra, ar pakankamai greitai Čekijos vyriausybė sureagavo, nes kiekviena valanda kėlė grėsmę. Aš įdėmiai išklausiau, ką pasakė kolegos, tarsi viskas skambėjo gerai e, ir iš tiesų viskas veikia tik tuo met gerai, kai ta išankstinio perspėjimo sistema veikia gerai, jeigu valstybė narė informuoja apie tą incidentą. Aš kalbėjau netgi su Čekijos premjeru ir galiu pasakyti, kad galima pasveikinti visus veiksmus, tačiau mane domina tokie dalykai. Visų pirma, aš norėčiau pamatyti visą konkretų tvarkaraštį, norėčiau sužinoti, kada buvo pirmasis atvejis Čekijoje užfiksuotas. Nežinau, ar užfiksavo gydytojas, ar kokia nors ligoninė, ar kas. Kada Čekijos vyriausybė uždraudė prekiauti alkoholiu. Ir toliau antras dalykas, kada buvo informuota Europos komisija. Man atrodo, e, pagal e, teisės aktus reikia per 48 valandas informuoti, bet tiksliai nežinau. Ir taip pat norėčiau žinoti, e, nes kolega iš komisijos atkreipė dėmesį į tai, kad buvo imtasi tinkamų veiksmų, e, tačiau jeigu nebuvo užtikrinta, kad būtų užkirstas kelias eksportui, tai vis tik galima pasakyti, kad nebuvo mm, imtasi visų veiksmų. Ar jūs e, kažkaip specifikavote tuos veiksmus ir ką jūs dabar ketinate daryti, kada bandote imtis, imtis tų apsaugos priemonių, apsaugos veiksmų, nes man atrodo, kad tikrai labai svarbu aptarti šį klausimą, nes nesu tikra, ar viskas vyko pakankamai greitai. Ir todėl man atrodo, kad problema yra e, taip pat kaip ir kalbant beje apie suklastotus e, vaistus, kad e, nusikalteliai labai puikiai sugeba užnuodyti tam tikrus produktus, padaryti juos pavojingais. Ir norėčiau paklausti komisijos, ar jinai turi kokį nors planą, ar Čekijos vyriausybė pateikė jums komisijai kažkokį planą, kaip ji bandys e, rasti e, to nuodingo alkoholio šaltinį, kaip ji bandys e, atsekti iš kur kilo ta problema. Dėkoju. Toliau Pavel Pok. Thank you, Chair. Uh, to... Pone pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Komisija atsakė į visus mano klausimus, norėčiau padėkoti jai už tai. Ir dėkoju komisijai už pagalbos pasiūlymą, kuris yra atviras, viskas priklausys nuo to, ko pageidaus Čekijos vyriausybė. Išgirdau tą, ką ir tikėjausi per šį posėdį išgirsti. Antras dalykas, tikiuosi, kalbu visų mūsų komiteto narių vardu ir noriu pateikti užuojautą visom šeimom, kurios nukentėjo nuo šio užnuodyto alkoholio visų mirusiųjų šeimom, šeimom tų, kurių artimieji yra komos būsenoje, visiems tiem, kurie gėrė alkoholį galvodami, kad jis e, nėra užnuodytas. Buvo pateikti klausimai komisijai ir norėčiau, kad komisija sureaguotų į tuos klausimus bitte. Dėkui, ponė pirmininkė. Buvo užduota daug klausimų susijusių su chronologinė, su tvarkaraščiu. Komisija rugsėjo 10 dieną gavo žinę apie incidentą. Čekijos Respublika rugsėjo 8 dieną pateikė informaciją iš ankstinio perspėjimo sistemą. Ta informacija, kuri buvo gauta rugsėjo 8 dieną, yra susijusi su imtimis, kurios buvo paimtos e, ar mėginiais, kurie buvo paimti rugsėjo 6 dieną. Aš galiu remtis tą informaciją, e, kurią čia netgi turiu. Aš jau anksčiau minėjau, kad mes dabar turiu pasižiūrėti tikrai, kokios yra tikslios datos. Rugsėjo 10 dieną mes gavome, gavome perspėjimą ir sušaukėme pirmąjį posėdį, e, kuriame dalyvavo taip pat ir trijų e, atitinkamų valstybių narių e, vadovai. Tas sustikimas vyko nuolatinėme maisto saugumo komitete. Dann zu den Fragen der Abgeordneten Roth-Behren. Dėl klausimų, kuriuos uždavė ponia Roth-Behrend, ar e, komisija taikys kažkokias specifinės priemonės Čekijai? Aš savo paaiškinimuose jau sakiau, kad Čekijos Respublika ėmėsi tam tikrų veiksmų. Jis, pavyzdžiui, uždraudė prekybą visais alkoholiniais gėrimais, kurių e, kurių sudėtyje yra daugiau nei 20 procentų alkoholio. Ir tas draudimas galioja visoje Čekijos Respublikoje. Tai yra draudimas galioja absoliučiai visiems e, alkoholiniams gėrimams, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies. Slovakijoje ir Lenkijoje taip pat buvo taikomos atitinkamos priemonės, e, jos yra susijęs su alkoholiniu gėrimu importu komisaras Dali šiandien aiškiai pasakė Čekijos ministrui, kad jeigu tos priemonės bus ne, netaikomos tiems produktams, kurie eksportuojami į kitas valstybės nares, tai tuomet komisija imsis atitinkamų veiksmų. Kol kas mes neįvardinome tų specifinių veiksmų ir kol kas neįmanoma to padaryti, nes kol kas neaišku, ar tie veiksmai bus susiję su alkoholiniu gėrimu ribojimu, nes kol kas mes neturime atitinkamos informacijos, o kol neturime informacijos, negalime e, nustatyti būtent kokie gėrimai buvo suklastoti ir kol kas šiandien neturime jokių garantijų, ar e, bus galima netaikyti to draudimo tam tikroms alkoholinių gėrimų rušims. E, kol kas tas draudimas galioja visiems alkoholiniams gėrimams, o jeigu eksporto draudimo nėra laikomasi, nebus laikomasi, tai tuomet komisija imsis atitinkamų veiksmų, kurie bus taikomi visos bendrijos lygmenių. Tai yra, bus uždrausta eksportuoti visus alkoholinius gėrimus bendrijos lygmenių. Kalbant apie šaltinį, tai buvo kitas jūsų klausimas. Ar galima e, identifikuoti tą e, kriminalinę energiją? Kol kas šaltinio dar ne, nepavyko rasti. Policija kol kas vykdo tyrimą. Ir kol kas mes negavome jokios tolimesnės informacijos. Ir pagal savo kompetencijas mes negalime padėti policijai vykdyti to tyrimo. Esminė problema yra ta, kad e, yra e, platinami rinkoje produktai su suklastotomis etiketėmis. E, tos etiketės, tie gamintojai buvo paskelbti, kurių etiketės yra klastojamos. Tačiau pats šaltinis kol kas iki šiol nėra nustatytas. Todėl galima vėl kelti klausimą dėl tos pagalbos. Kaip jau minėjau, komisaras daly pasiūlė pagalbą, negaliu dabar specifikuoti. E, turėtų būti gautas užklausimas iš Čekijos Respublikos, pavyzdžiui, nežinau, kokia tai bus konkreti pagalba, gali būti, pavyzdžiui, pagalba laboratoriniais tyrimais, bet kol kas aš negaliu pasakyti, e, kokia bus ta konkreti pagalba, kol Čekijos Respublika nepaprašė atitinkamos pagalbos. Also, ich muss sagen, ich bin sprachlos. Turiu pasakyti, kad praradau amą. Dar yra keli kolegos norintis pasisakyti. Visų pirma, Rod Bern. Ačiū, pirmininkė. Tai ne pirma greito perspėjimo sistema susijusi, kuri buvo pasitelkta dėl sveikatai grėsmę keliančių maisto produktų vartojimo. Aš galiu būti rami, nes nevartoju alkoholio, kuris stipresnis nei 14-15 laipsnių, tačiau vis tik tai norėčiau paprašyti dviejų dalykų. ES galioja pakankamai aiškios taisyklės susijusios su informacijos perdavimu iš vienos valstybės narės kitoms valstybėms narėms visoms, jeigu kyla kokiu nors e, problemų dėl maisto produktų užterštumo. Jeigu teisinga informacija, kad pirmą kartą aptiktas mm, užtartas metanolis rugsėjo 6 dieną ir e, e, Čekija į sistemą įvedė greito įspėjimo tik tai 8 rugsėjo atitinkamus duomenys, o mus e, jie pasiekė e, rugsėjo 10, tai čia kyla rimta problema, reiktų paklausyti Čekijos pareigūnų, kodėl jie taip elgėsi. Taip pat manau, kad e, visiškai teisinga buvo uždrausti pardavinėti alkoholį stipresnį nei 20 laipsnių, tačiau galima kalbėti apie tam tikrą cinizmą drausti pardavinėti šį alkoholį Čekijos teritorijoje, tačiau visiškai nesirūpinti tokio alkoholio eksportu, kuris galimai būtų taip pat, galėtų būti taip pat užterštas, čia galbūt esu nepakankamai protinga, tačiau mm, tokios pozicijos tikrai nesuprantu. Ir jeigu rugsėjo 13 dieną vyko nuolatinių atstovų susitikimas, tai aš galėčiau tikėtis, kad rugsėjo 15 dieną komisija savo poziciją aiškiai paskelbtų, tačiau šiandien tik 19 dieną komisijos narys dalį kalbėjusi su Čekijos ministru ir aš laukiu tik vienintelio dalyko. Rytoj turime turėti garantiją dėl eksporto draudimo, jeigu tokio draudimo nebus, tai turi Europos Sąjungos institucijos imtis. Uh, atitinkamų saugumo priemonių ir kaip jūs įsivaizduoja, įsivaizduojate, jeigu kur nors Italijoje ar Danijoje kas nors atsidarys e, čekiškos degtinės butelį ir apsinuodys. Čia mes žaidžiame rusišką e, ruletę. Ir kadangi nerastas yra taršos šaltinis, tai e, situacija dar grėsmingesnė ir aš tikrai nenoriu pasimti už ją atsakomybės ir manau, kad komisijos narys dalį to taip pat nenorėtų, taigi turi imtis kuo greičiau veiksmų. Ačiū dabar kolega Mastalka, po to kolega, kolegė Jotova. Ačiū pirmininkė. Tik dar vieną papildomą klausimą norėčiau užduoti išklausius komisijos atstovo minčių. Nemanau, kad e, čia reikėtų kalbėti apie tam tikrus vidaus politikos aspektus prieš e, rinkimus Čekijoje. Mes kalbėjome apie mediator vaisto atveju, apie krūtų implantus ir panašius dalykus. Čia reikia kalbėti ES visuomenės sveikatos klausimus. Noriu paklausti komisijos atstovo, koks yra skirtumas tarp to, kad į sistemą duomenys buvo įvestas rugsėjo 8 dieną, o gautas tik tai rugsėjo 10 dieną. Noriu paklausti, kokios klaidos buvo padarytos ir kas jas padarė. Galbūt yra kokiu nors e, teisiniu trūkumu susijusiu su sistemos veikimu. Aš esu tik pavaduojantis narys šiame komitete, tačiau norėčiau prisijungti prie užuojotos išsakytas aukoms nukentėjusiems Čekijoje. Paneroitavo. Ačiū pirmininkė, norėčiau įvykių seką trumpai paminėti. Rugsėjo šeštą dieną Aviršo vietovėje mirė du žmonės po to, kai gatvė nusipirko šį užtirstą, šio užtirsto alkoholio. Jų skrodimas, skrodimo duomenys parodė, kad jie apsinodėjo metanoliu. Tame regione iš karto po to dar keli asmenys mirė. Aš nemanau, kad į greitojo įspėjimo sistemą galima įvesti duomenis apie atskirus apsinuodimo atvejus. Ir kadangi į sistemą galima įvesti tik tai duomenis, kurie, e, kuriais remiantis būtų galima kalbėti apie plataus masto grėsmę. Gali pasitaikyti tokių atveju, kuomet metanolis patenka į e, alkoholį, pavyzdžiui, jeigu degtinė varoma namuose nelegaliai. Ir tokių domenų nebūtina įvesti greito įspėjimo sistemą, e, tačiau e, atlikus skrodimus šiais konkrečiais atvejais turbūt nereikėjo iš karto pasitelkti tos sistemos. dažnai tokiais atvejais pirmiausia reikia patikrinti informacijos tikrumą, pris, prisiminkime agurkų užteršimo atveju, kuomet agurkai, agurkų vartojimas buvo susijęs klaidingai su atitinkamais apsinuodėjimais. Taigi, čia taip pat reikėtų nepamiršti galimos ekonominės žalos. Aš džiaugiuosi, kad komisija ketina teikti paramą Čekijos Respublikai, taikant atitinkamas proporcingas priemonės. Ačiū. Aš noriu dar kartą pakartoti savo anksčiau užduotą klausimą, į kurį nesulaukiu atsakymą. Būtent ES galioja direktyva dėl e, tarp valstybinio masto poveikio visuomenės sveikatai. Noriu paklausti, kokios išvados bus padarytos iš šio atvejo. Atitinkamai e, keičiantis informaciją, Negi mes nesame vykdomoji valdžia, mes esame įstatymų leidžiamoji valdžia, taigi noriu uh, paklausti komisijos atstovo, kokias išvadas pastaroji padarys iš e, šios nelaimės, siekdama ateityje renkti tokius teisės aktus, kad būtų galima tinkamiau reaguoti ir įgyvendinti teisinės nuostatas, kad veikiančios sistemos galėtų veikti geriau pirmininkas, mes turime greito įspėjimo sistemą susijusią ir taikomą maisto produktams, tačiau tikrai esu nustebęs dėl to e, vėlavimo informacijos įvedimo į sistemą ir jos gavimo. Aišku, informacija buvo pateikta savaitgalį, tačiau vis tik tai čia reikia kalbėti apie minučių ar valandų reikšmę, o jeigu informacija gaunama tik tai po dienos ar dviejų, tai reiktų čia kažką daryti, galbūt koordinatoriai galėtų pasistengti apsvarstyti šį klausimą per kitą plenarinę sesiją, nes šiuo atveju kiekviena minutė, kiekviena valanda yra brangi ir žmonės prarado savo gyvybės, o kalbant apie eksporto draudimą, manau, kad šią temą jau pakankamai buvo pasakyta. Dabar steiksime galimybę komisijos atstovui dar atsakyti užduotus klausimus ir pateikti papildomas informacijos, jeigu tokios atsirastų. Dėkoju. Norėjau dar kartą aiškiai pasakyti, kad Rugsėjo šešta diena yra ta diena, kai buvo paimti mėginiai, o į perspėjimo, tartutinę perspėjimo sistemą Čekija rugsėjo 8 dieną perdavė informaciją. Tačiau kodėl jinai taip e, padarė? Todėl, kad e, tik šia, todėl, kad reikėjo dvi dienas e, tikrinti tuos mėginius, nes ne apie kiekvieną mėginį turi būti teikiama informacija į tą iš ankstinio perspėjimo sistemą, nes reikalinga, reikia išanalizuoti tos e, mėginius prieš dedant informaciją apie juos į iš ankstinio perspėjimo sistemą. Tai tokie yra faktai, todėl ir užtruko tas dvi dienas. Kokias galėtume išvadas padaryti iš šio įvykio? Kol šis įvykis iki galo neišaiškintas, kol mes nežinome, kaip taip atsitiko, ar tai buvo pavienis atvejs, ar tai yra kažkoks or organizuoto nusikalstamumo atvejs, kol kas aš negaliu atsakyti į užduotus klausimus dėl pasiekmių, nes tai net nėra mano kompetencijos. E, kla, ma, ne mano kompetencijos rytis, čia reikia gal kitų komisijos skyrių klausti. Iš pradžių reikia vis tik išsiaiškinti viską konkrečiai apie šį įvykį. Dar užsirašiau vieną klausimą. Tai yra nespėjau užsirašyti vieno klausimo tai ir neatsakysiu jį. Pirmininkas sako, tuomet baigiame šią diskusiją tokia liūdna tema. Norėčiau e, taip pat išreikšti savo užuojautą visų e, mirusiųjų artimiesiems ir taip pat pasakyti, kad mes turime ieškoti, kur yra klaidos sistemoje. Tam reikia tikrai skirti daug laiko. Norėčiau padėkoti kolegai Pavel Pok už tai, kad jis paprašė įtraukti šį klausimą į mūsų darbo atvarkę. Man atrodo, kad tai buvo labai svarbu. Net ir man asmeniškai buvo svarbu nagrinėti šį klausimą, nes tikrai daug sužinojau. Taigi visiems dėkoju ir tikiuosi, kad komisija savo ruoštų padarys viską, e, kad užkirstų kelią tam, kad e, nenukentėtų dar daugiau žmonių sveikata arba kad e, nežūtų dar daugiau žmonių. Dėkoju už šias diskusijas, dėkoju komisijai ir norėčiau pasakyti, kad baigiame šios dienos posėdį. Rytoj 10 valandą e, tęsime savo posėdį, koordinatoriai susitiks 9 valandą. Dėkoju.